Um, I will speak in uh, Portuguese. Um, boa tarde a todos. Aš kalbėsiu portugališkai. Taigi, laba diena visiems. Pradėkime darbą. Pris... Dabar vyks seminaras, kuris rengiamas norint paminėti Tartutinę kaimo moterų dieną. Tartutinė kaimo moterų diena pirmąjį kartą įvyko 2008 metais. Čia pagal Junktinių tautų rezoliuciją 10136, kur kalbama apie tai, kad kaimo moterys labai svarbu vaidmenį suvaidina, kalbant apie vietos moteris e, ir jų įtaką kaimo plėtrai, žemės ūkio plėtrai ir maisto saugumo gerinimui bei bandant kovoti su skurdu kaimuose. Taigi mūsų komitetas pakvietė du specialistus, kurios papasakos apie kaimo moterų padėtį Europos Sąjungoje ir kokį vaidmenį jos vaidina, siekiant varaus vystimosi kaimo vietovėse. Taip pat e, minėsime ir įsipareigojimus ir kaip moterys įtraukiamos į sprendžiant tokius klausimus, kurie yra susijęs užimtumu. Taip pat panalizuosime klausimus susijusius su diskriminacija. Ir taip pat tai, kad kaimuose moterys ir vyrai turi turėti tas pačias galimybės ir ten turi būti užtikrinama lyčių lygybė. Taigi, Čia svarbu, svarbi ir bendroji žemės ūkio politika ir tai, kiek lėšų skiriama šiai politikai. Tuos dalykus tikrai reikia apsvarstyti. Ir prieš suteikdama žodį ekspertėms aš dar norėčiau pakviesti Noichel, kuri pristatys mūsų seminarą. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti koleg kolegės kurios prisidėjo rengiant šį seminarą. Aš esu pati iš kaimo ir jį taip pat. Ir dėl to norėčiau papasakoti šiek tiek um, apie šį seminarą ir padėkoti už tai, kad jį surengėte. Kai kalbame apie kaimo vietovės, tai kalbame ne, ne apie vienodą kaimą, nes tokių vietovių yra labai daug ir labai įvairių. Ir turime nepamiršti to yra ir didelių miestų moterys, miestelio moterys, kaimų moterys. Ir kaimo vietovės yra įvairios ir labai skiriasi. Taigi klausimai ir atsakymai įvairiose kaimo vietovėse yra kitokie. Per pastrosius 30-50 metų labai smarkiai pasikeitė kaimas. Ir prieš 50 metų dauguma moterų tokiuose kaimuose dirbo žemės ūkio sektorė. Dabar situacija pasikeitė, nes atsiranda naujų profesijų, naujų darbų kaimo vietovėse Ir tai yra tas klausimas, kurį turime apsvarstyti. Daugelis žmonių, tarkim, keliauja į kaimo vietovės, bet, na, kokia ten yra situacija? Čia kalbu ne apie ekskursijas, bet žmonės, kurie realiai gyvena kaimuose. Taigi, kokia yra tokių moterų padėtis, turintaminė, kur jos gyvena, kokius darb, darbus dirba. Ir taip pat, kad įvairios kartos gyvena kartu, tarkim. Tėvai rūpinasi vaikais, seneliai anūkais ir jie visi gyvena tokioje bendruomenėje, tai irgi yra kaimo vietovių ateitis. Taip pat būna ir kitaip. Kartai žmonės dirba ir gyvena šalia, bet kartais labai toli vieni nuo kitų. Taigi kaip tada moterys rūpinasi savo vaikais, seneliais, kai, tarkim, jų darbo vieta yra labai toli, kaip pasirūpinti artimaisiais. Ir kaip suderinti darbą ir privatų gyvenimą, asmeninį gyvenimą. Tai irgi labai svarbus klausimas. Mobilumo klausimas svarbus, kaip žmonėms e, judėti keliau ir kaip užtikrinti judumą kaimo vietovėse ir kaip organizuoti tą kasdienį gyvenimą, kaip organizuoti kasdienį gyvenimą, kad galėtum su visko susitvarkyti, nes daugelį vietovių matome, kad moterys traukiasi iš kaimo, jos pirmosios pasitraukia iš kaimų dėl to, kad struktūros kaimuose labai silpnos ir jos faktiškai tos moteris yra tam tikras rodiklis, rodantis, kokių trūksta struktūrų, infrastruktūros kaimuose. Ir matome, kad daugelį kaimų tiesiog nėra iš vis moterų. Ten dominuoja vyrai. Tai yra labai svarbus iššūkiai, kalbant apie regionę, vietos politiką. Ir aš galvoju, turiu labai daug klausimų. Ir Labai mielai išklausysiu jūsų pasisakymų, pasisakymų taigi dėkoju kolegoms už tai, kad šiandien surengė šitą seminarą. Obrigada, Mrs. Neuschl, uh, eh, pelas suas palavras. Um... Čia ponia Neuschl. Taigi dabar pakviesiu pirmą prelegentą, prelegentą profesionalic. Ji agrarinės politikos moko Žemės ūkio fakultete. Ji yra specialistė įvairiais klausimais. Valstybinė politika kaimo vietovėse, taip pat kaimo ekonomika ir kitais klausimais susijusiais su lyčių analizę ir socialinę ekonominę analizę kaimo vietovėse. Ji taip pat yra atsakinga už žemės ūkio politikos harmonizavimą Kroatijoje, turintaminė žūp politiką. Taigi dabar žodis profesoriai Franič. Sorry. E, hvala lijepa na tako krasnom predstavljanju i na krasnim uvodnim riječima. Ačiū e, už tokį draugišką pristatymą. Po jo man tenka lengvesnė užduotis. Manau, kad e, jūsų įžangoje pasakytos mintis – bus patvirtintos tolesnėje diskusijoje. Pirmiausiai dėkoju už kvietimą, dėkoju už jūsų norą išklausyti mūsų poziciją. Mums pristatant savo perspektyvą esame nauja valstybė nare. Ir man yra labai svarbu kaimo vietovių moterų padėti pristatyti pietų, pietričių Europoje. Užbėgdama už akių noriu pasakyti, kad ilgą laiką domėjausi šią temą ir pirmiausiai tarsi keletą žodžių apie kontekstą. Daug literatūros esu perskaičiusi apie kaimo moteris. žemės ūkija dirbančias moteris taip pat. Moteris e, tikrai atlieka labai svarbu vaidmenį. kaimo plėtros srityje ir apskritai ekonomika jų vaidmo yra svarbus. Įvairūs tyrimai patvirtina, kad 50 procentų moterų dalyvauja maisto produktų gamyboje, taip pat 7 procentai moterų badauja pasaulyje. Tai yra neigiama tendencija, kurią čia galime stebėti, kalbėdami apie ekonominius dalykus. Visame pasaulyje moteriams priklauso 15 procentų dirbamos žemės ir tik 2 procentai jos moteriams priklauso mažiau išsivyščiusiuose šalyse. Šiandien jau girdėjome, kad moterų indėlis yra skirtingose šalise į ekonomiką ir į žemės ūkį skirtingas, priklausomai nuo atskirų šalių, diskriminacija taip pat yra vienur didesnė, kitur mažesnė ir moterų teisės. Tačiau tikrai mūsų visuomenė nėra vienodas palyginti su vyrais. Ir mūsų politinis tikslas yra pasiekti lyčių lygybės. Vykdama savo mokslinę veiklą, pirmiausiai siekiau ir siekiu įvertinti moterų e, gyvenančių kaimo vietovėse padėti, jų indėlį į tvarų vystimas, į tvarę maisto produktų gamybą, apie tai pakalbėsiu vėliau. Taip pat moteriams tenka svarbus vaidmuo puoselėjant tradicijas, saugant kultūros paveldą. Bet to labai svarbu užtikrinti moteriams galimybę dalyvauti politinėje veikloje ir sprendimų prieimimo procesuose. Taip pat norėčiau paminėti, kad moteriams tenka labai svarbus vaidmuo ne tik rūpinantis savo šeimą, tačiau taip pat ir apskritai puoselėjant bendrą socialinį modelį bei sprendžiant bado problemą. <clears throat> Moterys sudaro 2 trečdalius visos darbo jėgos pasaulyje, tačiau jos uždirba tik 10 procentų visų pajamų bei e, gamybos priemonių nusavybė yra labai rimta problema, nes tik e, vienas procentas moterų yra gamybos priemonių savininkės. Ši problema daro įtaką ir žemės ūkio gamybai kaimo vietovėse, maisto produktų gamybai, kas yra labai svarbu bendram kaimo vietovių ekonomikos augimui. Kalbant apie lyčių vaidmenis. Tam tikras vaidmenų pasiskirstimas galbūt yra pateisinamas remiantis darbo pobūdžių, kuris atliekamas vyrų ir moterių, tačiau taip pat čia esame stereotipų aukos daug kur, o tie stereotipai yra jau pasenę Todėl mes e, ir vartojame tą naują lyčių lygybės e, aspekto savoką, siekiant, kad jis būtų įtrauktas į visas politikos sritis. Dar šiek tiek statistinių duomenų, kalbant apie moterų padėtį, poziciją visuomenėje. Europoje daugiau nei 50 procentų visų gyventojų sudaro moteris. Tačiau mums tenka tik 44 procentai visos darbo jėgos. Tai reiškia, kad moteris dirba mažiau už vyrus. Be to konstatavome kad užimtumas tarp vyrų yra didesnis nei tarp moterų. Moterys dirba mažiau apmokamus, blogiau apmokamus darbus, joms tenka mažiau atsakomybės, atlyginimai jų yra mažesni. Mažiau kaimo vietovėse gyvena ir dirba Graikija, Ispanija ir Vengrija 16,6 procento. Remiantis 2013 metų duomenimis 16,6 procentai visų gyventojų yra įvertinami kaip socialiai pažeidžiami ir dauguma jų yra moteris. Jeigu moteris dirbtų dažniau, daugiau, tai pagerintų jų socialinę padėtį ir mūsų visos visuomenės socialinę padėtį. Kalbant apie moterų vaidmenį, užtikrinant apsirūpinimo, apsirūpinimo, aprūpinimo maistu. Kuriuose besvystučiose šalyse moteris uh, pusę maisto produktų gamina, kai kuriuose tas skaičius siekia netgi 80 procentų. Kroatijoje, pavyzdžiui, labai didelė dalis maisto produktų gamybos nėra registruojama, tai yra privatus sodai, namų, daržai prie namų, jais rūpinasi, aišku, pirmiausiai moteris. Atlikdami tyrimą bandėme išskirti kelis pavyzdžius ir palyginti savo teoriją susijusios su moterų vaidmeniu kaimo vietovėje skirtingose Europos šalise. Vienas iš tokių pavyzdžių, kurį norėčiau paminėti, yra iš Ispanijos. Kalbant apie šeimos aprūpinimą maistu, Ispanijoje pirmiausiai tuo rūpinasi moteris. Tai reiškia, kad moteris turi pasirūpinti savo šeimos maitinimu, tačiau tai nėra įvertinama arba suvokiama kaip profesinė arba darbinė veikla skirtingai nei vyrų veikla. Kitas pavyzdys iš Rumunijos. Tai čia mes konstatavome didžiulį atotrukį tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčių. Moteris dažnai dirba namuose darbą, už kurį nėra mokamas atlyginimas. Ir dėl to moteriams kyla didesnė skurdo grėsmė. <clears throat> remiantis e, šiais pavyzdžiais dar galiu jums pasiūlyti keletą nuotraukų, kad mano prezentacija būtų šiek tiek liksmesnė. Čia matote tipišką kaimo moterį, matote, kad ji yra ne pirmos jaunystės, tačiau dar dirba. Galbūt nėra oficialiai laikoma dirbančia moterimi, tačiau ji dirba, yra aktyvi, prisideda prie savo šeimos pajamų ir atitinkamai atlieka visuomeninį vaidmenį. Apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Moteris ne tik maisto gamybos srityje, tačiau taip pat ir maisto produktų rinkose atlieka svarbu vaidmenį. Dažnai jos yra bedarbės, tačiau jų vaidmuo yra labai svarbus e, maisto apsirūpinimo srityje. 81 procentas moterų e, eina apsipirkti, tai yra aprūpina šeimą maisto produktais. Kai moteris e, perka maisto produktus, jos e, labai atidžiai stebi ir rūpinasi tuo, kad e, jų perkamas maistas būtų sveikas, kartais jos perka ir kosmetiką tai yra perka maisto produktus, kurios naudoja. Taigi, taip pat mes tyrėme, kaip moteris ir vyrai vertina tvarumą. Mm, vyrams e, tvarumas pirmiausiai susijęs su tam tikru e, finansiniu aspektu, ekonominiu aspektu, o moteriams tvarumas daugiau reiškia arba daugiau siejamas su aplinkosauginiais aspektais, su šeimos aprūpinimu. Dabar norėčiau įvertinti padėtį Portugalijoje. Moteris čia labai aktyviai veikia atgaivindamos kaimo vietovės, įneša savo svarų indėlį į turizmo plėtojimą, kadangi kaimo vietoviai, vietovėse yra svarbus ne tik žemės ūkis, tačiau ir turizmas atskirose regionuose ir teritorijose. Vėl jums rodau šią nuotrauką. Ši moteris ne tik atrodo labai draugiškai šypsosi, rankose laiko vynogių pilną krepšį, šios nuotraukos tikrai pamatę ją greitai nepamiršite. Jų moteris yra tos mūsų visuomenės dalyvės, kurios ne tik gamina maisto produktus, juos vartoja ir naudoja, tačiau jos taip pat prisideda prie mūsų tradicijų, vertybių, puoselėjimo ir išsaugojimo. Tyrimo metu padarėme išvadą, kad moteris e, taip pat ir slaugos rytyje daug aktyviau, labai aktyviai dalyvauja, ne tik kalbant apie slaugą šeimoje, tačiau ir apskritai, nežinau, ką čia norėjau dabar pasakyti, sako kalbėtoja, tačiau moteris yra tolerantiškesnės ir jautriau reaguoja, jausmingesnės yra. Štai dar vienas pavyzdys apie iš Graikijos moterų įsteigtos e, mažos įmonės yra labai svarbios, užtikrinant maisto produktų gamybą atskirose vietovėse. Tie maisto produktai yra gaminami tradiciniais būdais. Tokiu būdu užsitikrinamos papildomos pajamos namų ūkiams. Dar vienas pavyzdys iš Kroatijos. Šioje šalyje tradicijos ir jų puoselėjimas netgi laikomas tuo e, tikruoju tikslu, o ekonominė nauda yra nustumiama į antrąjį planą. Būtent moteris tuo rūpinasi, taip pat aktyviai dalyvauja labdaros organizacijų veikloje, visuomeninių organizacijų veikloje aktyviai puoselėdamas savo regionų tradicijas ir jas pristatinėdamas kitiems regionams. Šitą nuotraukoje moteris dešinėje yra ta pati, kurią anksčiau matėte nufotografuota šilknamie su pomidorais. Čia jau ji užsima kita veikla. Tokiu būdu mes galime matyti, kad moteris neša labai svarų indėlį į kaimo plėtrą, dažnai tas indėlis nėra užfiksuojamas, aš turiu omenyje įvairius amatus, e, rankdarbius, kurios moterys gamina rankdarbius moteris. <clears throat> Moterų indėlis į ekonomiką dažnai yra pripažįstamas jau pastaruo metu, tačiau jos nepakankamai įtraukiamas į sprendimų prieimimo procesus. Galime konstatuoti, kad e, nepaisant moterų teisų stiprėjimo, jos dar nepakankamai gausiai dalyvauja priimant sprendimus Taigi šios rytyje, manau, kad reikia rimtesnių pokyčių. Čia galėtų būti verti dėmesio pavyzdžiai iš Lenkijos ir Slovakijos. Vienas Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad ta aplinkybė, jog moteris rūpinasi šeima, kad yra rūpestingos, turėtų būti vertinamos uh, jokių būdų neneigiamai dėl šių savybių. Jos dažnai sitraukia ir į visuomeninę veiklą ir sėkmingai joje dalyvauja. Pavyzdžiui, Slovakijoje mes aptikome vieną įdomų pavyzdį. Atlikus tyrimą Slovakijoje buvo padaryta išvada, kad moteris dėl tokių savo savybių kaip tolerantiškumas ir empatija. priimamos dirbti į mažiau apmokamus darbus. Kodėl? Taip atsitinka, todėl, kad moteris dažnai savo profesinę veiklą vertina kaip visuomeninę, kaip parama visuomeniai pagalba kažkokia tai ir nebūtinai siekia ekonominės naudos. Kalbant apie Europą galiojančius teisės aktus šios rytyje, tai manau, kad dar galėsime apie tai pakalbėti vėliau. Susia jau 25 metus ES visose teisės aktuose ir traukiamos nuostatos ir minimos nuostatos susijusios su lyčių lygybė. Tai yra labai svarbi ES politikos dalis, moterų įtraukimas į visus procesus visais lygmenimis yra labai svarbus tikslas. Mes pageidautume, kad čia statistiniai duomenys būtų geresni nei šiuo metu turimi. Tas pats pasakyti nėra apie moterų indėlį į ekonominę veiklą. Kalbant apie kaimo plėtrą, joje moterims taip pat tenka svarbus vaidmuo. Jis yra minimas įvairiose politiniuose sprendimuose ir nutarimuose, tačiau jų rezultatų dar kol kas, vykdymo rezultatų dar kol kas reikia palaukti. Pirmiausiai pagrindinės to priežastys yra jau tos, kurias minėjau pradžioje. Jos susijusios su atitinkamais reikalavimais, siekiant gauti europinį finansavimą, europinį parama pirmiausiai suteikiama oficialiai darbintoms moteriams, o tai yra rimta problema. Pavyzdžiui, Italijoje kaimo moterų vaidmuo yra labai svarbus. Ir Italijos kaimo vietovės, kaimo vietovių moterys pasinaudojo naujomis galimybėmis gauti europinę paramą. Tuo tarpu Slovenijoje yra parengtas kaimo plėtros, kaimo vietovių plėtros planas ir konkrečios jo gyvenimo priemonės. Slovenijoje taip pat prasidėjo teigiamos permainos šioje srityje kalbant apie gamybos struktūrą žemės ūkėje, ypač tai paminėtina, tačiau Įgyvenšias priemonės e, nebūtų galima pasakyti, kad darbų pasiskirstimas tarp vyrų moterų tapo Slovenija sažiningesnis arba kad iš tiesų sustiprėjo vyrų ir moterų lygybė. Taigi, darant apibendrimas išvadas, galima sakyti, kad e, tiek užimtumo, tiek e, darbų užmokesčio srityje, tiek e, darbinės veiklos pripažinimo srityje dar negalima kalbėti apie vyrų ir moterų lygybę, todėl ypač kaimo vietovių plėtros ir vystimosi kontekste mes turime šių aspektų nepamiršti ir nuolat priminti apie būtinybę užtikrinti vyrų ir moterų lygybę įvairiais lygmenimis tam, kad moteris taptų produktyvesnis, jų darbas taptų našesnis, reikia užtikrinti geresnę prieigą prie rinkų, užtikrinti jų geresnį mokymą, švietimą, prieigą prie paskolų, kreditų, bei vykdyti šviečiamąją veiklą, taip pat ir vyrai privalo pripažinti, kad moteris gali atlikti svarbu vaidmenį visuomenės gyvenime, nepaisant per pastrosius 20 metų pasiektos rimtos pažangos. Visas potencialas dar nėra išnaudotas, tai labai svarbu yra nustatyti aiškius kriterijus ir rodiklius, pagal kurios būtų galima įvertinti lyčių lygybę arba neligybę. Ir tie kriterijai galėtų tapti tam tikrą kartelę, kurią iškėlus būtų galima padėti pagerinti. Taigi moterų vaidmuo visuomenėje dar nėra pakankamai už tai vertinamas, ypač kaimo vietovėse. Taigi pabaigai keletas rekomendacijų. Europos parlamentas turėtų remti atitinkamas e, paramos kaimo moterims iniciatyvas. Nes, kaip minėjau, labai svarbi yra šviečiamoji veikla. Tai iš esmės yra pati svarbiausia prielaida tam, kad pagerėtų moterų padėtis, sustiprėtų jų vaidmo. Europos parlamentas čia galėtų pasitelkti įvairius būdus ir galimybės pasirūpindamas tuo, būtų skatinamas visuomenės samoningumas, atkreipiant dėmesį į moterų svarbą ekonomikoje, visuomeninėme gyvenime arba šeiminėje veikloje. Europos komisija turėtų pagerinti statistinių duomenų surinkimą, nes ir toliau padėtis yra tokia, kad mes nepakankamai turime statistinių duomenų apie moterų padėtį, kadangi nėra fiksuojamas tas nematomas moterų darbas vien dėl to, kad jis yra oficialiai nepripažįstamas, kalbant apie kaimo vietovių vystymo programas, tai jas įgyveninant reikia daug daugiau pabrėžti moterų svarbą jų vaidmenį ekonominius gebėjimus skatinti, taip pat reikia labiau atsižvelgti į moterų pasiūlymus ir idėjas, rengiant ir pristatant tokias programas. Savai suprantama, turime pamiršti, kad sprendimai yra priimami įvairiais lygmenimis vietos, regioninių, nacionalinių lygmenių ir čia yra svarbu paremti konkrečius projektus, kuriuos įgyvendinant moteris galėtų rimčiau dalyvauti visuomenėme gyvenime, politinėme gyvenime ir apskritai daryti įtaką, bendrą įtaką politiniams sprendimams. Mes turėtume tik teoriškai siekti lyčių lygybės, pripažindami vyrų ir moterų skirtumus, tačiau pirmiausiai turėtume pripažinti ir vertinti moterų aktyvumą ir veiklą. Vyrai ir moteris gali vieni kitus papildyti ir tokiu būdu užtikrinti geresnį vystimąsi ne tik kaimo vietovių. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dėkojame Jums už Jūsų labai įdomų pasisakymą. Toliau Janet Dwyer, mūsų antroji kalbėtoja, e, ji yra baigusi biologiją ir žemės ūkio ekonomiką ir yra kaimo politikos e, specialistė ir dirba Glasterio universitete dėstytoja. Janet Dwyer turi ypatingos patirties vertinant ES žemės ūkio politiką. Ji vadovaujasi daugia funkcinių požiūrių. Taigi dabar žodis jai. Prašom. Ačiū, ačiū visiems už galimybę dalyvauti šiandien ir susipažinti mm, bei susitikti su parlamento nariais, kaip pirmininkė pasakė, aš ilgai, ilgus metus mm, dirbu su bendra žemės ūkio politika ir kaimo plėtra, bet iki šiol nesu dirbusi konkrečiai su lyčių klausimais. Taigi man buvo tikrai įdomu imtis šio darbo ir labiau pasigilinti e, į BŽUP finansavimą ir moterų dalyvavimo kaimo plėtroje. Uh, žemės ūkija finansavimui. Ir aš pagalvojau, kaip BŽUP finansavimas veikia moterų vaidmenį, jų indėlį į žemės ūkį ir kaimo plėtrą. Ir rugsėjo mėnesį manęs buvo paprašyta imtis šio darbo. Iki šiol aš dirbau biure. Skaičiau akademinius straipsnius, skaičiau um, politikos dokumentus, Ir taip pat nagrinėjau tos duomenys, kurios yra pateikusi Europos komisija ir Eurostatas dėl lyčių aspektų bendroje žemės ūkio politikoje ir kaimo vietovėse Europoje. Nagrinėjau duomenys, norėdama išsiaiškinti, ar yra skirtumų, kaip įsisavinamas finansavimas. Ar yra skirtumų tarp vyrų ir moterų? <coughs> Norėčiau padėti poniai Lues, kuri padėjo man valdyti duomenys ir kitoms moterims akademinio pasaulio atstovėms, kurios padėjo man susirinkti literatūrą ir susitelkti į konkrečius klausimus. Taigi, studijavus literatūrą, ir čia galėčiau pritarti mm, tam, ką sakė profesorė Franič, Taigi matyti, kad e, žemės ūkija didžioji darbuotojų dalis yra moteris, e, bet moteris savininkės teisėtos žemės ūkio sklypų nusavybės savininkės mm, jų yra tikrai nedaug. Daug tyrimų rodo, kad moterų vaidmuo žemės ūkija yra E, esminis ir tai iš tikrųjų e, jų pastangos e, lemia sėkmingą šeimų darbą žemės ūkėje ir atlikta nemažai tyrimų įvairiose valstybėse Europoje ir buvo nagrinėta, kaip skiriasi vyrų ir moterų vaidmuo. Aišku, skirtumų yra daug skirtingose Europos šalyse, bet apskritai moterų vaidmuo yra užtikrinti žemės ūkio srities paslaugų sritį, buhalteriją, galbūt e, galvijų prieauglio valdymas ir panašiai. Moteris taip pat e, dažnai yra tos, kurios ieško papildomos veiklos, ne žemės ūkio srityje, ieško papildomų pajamų šaltinių. Tai galbūt jos užsima rankdarbiais ir kitaip siekia pridėtinės vertės e, savo ūkio. Taigi moteris šia prasme yra labai iniciatyvios ir aktyvios. Iš galvojant e, Ir taikant analitinį požiūrį, manoma, kad moterų vaidmuo padeda išsilaikyti žemės ūkiui kaip šeimos verslo formai, nes moteris yra išradingos, jos gali, jos geba sugalvoti, kaip pasinaudoti vairiais ištekliais ir jos geba prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Vis dėlto literatūroje taip pat pripažįstama, kad mm, moterų vaidmens pripaži... moterų vaidmuo nėra tiek vertinamas, kiek vyrų vaidmuo. Yra tam tikrų e, teigiamų pažangos pavyzdžių ir galbūt jau turėsite laiko paskaityti e, mano parengtą dokumentą, tai susipažinsite su konkrečiais pavyzdžiais iš įvairių valstybių, bet e, dažnai mes matome, kad nacionaliniai įstatymai Mm, ir lyčių lygybės iniciatyvos yra dažnai derinamos ir tai yra labai svarbu, nes e, tai padeda išlaikyti moterų vaidmį bet kuriame e, sektoriuje. Ir dar visa tai e, yra mm, derinama su įvairių kylančių e, žemės ūkėje kliučių šalinimu ir galvojama, kaip moteriams suteikti aktyvesnį vaidmenį, kaip jas įtraukti aktyviau. E, taigi mano patikimi pavyzdžiai iš Suomijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Lenkijos. Ir ten e, yra taikomos įvairios iniciatyvos, kuriomis siekiama įvertinti moterų vaidmenį, užtikrinti moterų aktyvų dalyvavimą priimant sprendimus žemės ūkio srityje. Greičiausiai neturiu laiko detaliai visko pristatyti. Mm, pasakysiu, kad, aišku, mm, yra įsipareigojimas ES politikoje įtraukti lyčių aspektą į visas politikos sritis, bet akademinio pasaulio atstovai pasigilinę e, į šios klausimus padarė išvadą, kad e, žemės ūkio politikos požiūrių labai nedaug yra ženklų, kad lyčių aspektai realiai įtraukiami į žemės ūkio politiką, pavyzdžiui, arba tai daroma tokiu būdu, kurie e, yra neefektyvus, neatsižvelgiama į skirtingas vyrų ir moterų e, funkcijas ir todėl jokio, jokių realių pokyčių nėra. Yra tam tikrų palankių pavyzdžių, mažos apimties, tikslinių iniciatyvų, bet bendra išvada yra tokia, kad vien jų nepakaks e, situacijai pakeisti. Taigi aš perskaičiau šias išvadas žmonių, kurie ilgus metus domėjosi šiais klausimais, aš pagalvojau, kad galbūt mes galime pritaikyti šią informaciją, nagrinėdami finansavimo metodus ir pažiūrėti, kokie bus rezultatai. Tai trumpai pristatysiu, e, kokius duomenys. Mes turim tai Eurostato duomenys, kur yra e, parodyta Europos ūkių struktūra ir žiūrima lyčių požiūrių, kas yra pagrindiniai e, ūkių savininkai. Taigi kairėje yra rodoma padėtis ūkių visoje Europos Sąjungoje. Čia yra 2010 duomenys, nes tų metų duomenys yra patys išsameusi. Ir kalbant apie ūkių skaičių ir apie m, taikomas priemonės. Taigi, matome, kad daugelis ūkių priklauso vyrams, moterims, moteris yra mažesnių ūkių skaičių savininkės. E, Ir vis daugiau ūkių dabar valdomi kooperatyvų, tai yra ribotos atsakomybės bendrovių ar tokių e, teisinių, tokios teisinės formos ūkių, kurios reiškia bendrą atsakomybę. Bet e, iš principo dažnai tos e, įmonės ar kooperatyvai nereiškia, kad e, ten tai yra didelės įmonės dominuojamos vyrų. Dažnai tai yra šeimos verslai, kuriuose, e, kuriuose didelis vaidmuo um, tenka moteriams. Na ir noriu pasakyti, kad šitas grafikas, kurį matote, yra algoritmas parodyti. M, mastelis yra labai smulkus, nors iš tikrųjų tai, kas atrodo nedideli skirtumai, jie yra didžiuliai. E, matome, kad vidutiniškai moterų valdomi ūkiai yra maždaug per pus mažesni nei vyrų turimi ūkiai, o e, didelių bendrovių ar kooperatyvų valdomi ūkiai yra dar didesnė. Na ir per 20 metų BŽUP mes priėmė dabar prie tokios stadijos, kai išmokos yra gaunamos pagal ūkio plotą. Na ir jeigu turėsime omenyje, kad moterų valdomi ūkiai yra mažesni, tai automatiškai reiškia, kad moteris gauna mažiau iš pirmojo bažau per ramščio, mažiau nei gauna vyrai ar mažiau nei. Mm, verslo struktūros, bet e, turime prisiminti, kad valstybėse narėse tos išmokos skiriasi. Tai jeigu, jeigu lyginsime vyrų ir moterų padėtį skirtingose šalise, nebūtinai tie skirtumai bus ryškus, bet e, konkrečios valstybės narės ribose tas skirtumas yra didelis. Mm, taip pat keičiasi, taip pat skiriasi, atsiprašau, tai kaip yra apibrėžiama pagalba. Kai kuriuose valstybėse narėse maži ūkiai neįtraukiami į pagalbos sistemas. Dėl to Ir, ir kadangi tai vėlgi tie ūkiai, kur dirba moteris daugiausia ir kurie, kurios valdo moteris, tai moteris labiausiai nukenčia. Klausimas, ar galime tai vertinti kaip diskriminaciją? Galime kalbėti apie sprendimus, kurie yra mm, priimami, tai yra sprendimai įtraukti į finansavimo schemas didesnius ūkius, bet ne mažesnius. Iš tikrųjų, vyko didelė diskusija apie tai, e, koks yra tikslas tų didžiulio finansavimo skiriamo žemės ūkio um, sričiai. Ir aš manau, kad būtų tikrai įdomu, sakykime, pagalvoti ar išnagrinėti, kiek uh, užsibriežti tikslai pateisina um, tą didesnį finansavimą didesniems ūkiams. Pavyzdžiui, pirmo ramščio vienas iš tikslų yra um, parama pajamoms. Bet ar tai yra toks tikslas, kuris pateisina e, tai, kad daugiau pinigų duodama didesniam ūkiui. Kitas tikslas yra žemėtvarka, žemės tvarkymas. Tarsi būtų e, logiška, kad jeigu daugiau kažkas turi žemės, tai turi būti skirtos didesnės subsidijos. Na, bet iš tikrųjų diskutuojama, kokia yra šio ramščio skiriama finansavimo prasmė. Dabar antrasis ramstis - kaimo plėtros finansavimas. ES lygmenių Eurostatas ir Europos komisija turi mm, neišsamius duomenis apie tai, mm, koks yra e, šios ryties finansavimas, bet mes turime 2010 e, priemonių finansavimo skaičius. Vienintelė priemonė, kuri čia nenurodyta, taip vadinamos gamtinių kliučių turinčios zonos, mes neradome skaičių. Bet aš manau, kad čia būtų panaši situacija kaip su pirmojo ramščio pagalba. Mes e, analizavome šių lėšų įsisavinimą pagal lytis ir aš tikiuosi, kad e, matote gerai šią skaidrę. Pirmoje skaidrėje e, žiūrima į pusiausvyrą. Ūkių savininkai pagal lytį. Vyrai, moteris ir verslo struktūros. Melina pusė, melina e, spalva yra pažymėtas e, skirtumai tarp įvairių valstybių narių. Dešinėje rodomas lėšų įsisavinimas Ir matote, kad daugelį valstybių narių moterų lėšų įsisavinimas yra proporcingai e, mažesnis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, mažiau moterų pasinaudoja finansavimu e, turint omeny, kad moterų apskritai daug ar daugiau e, šiame sektoriuje, e, jos tikrai nepasinaudoja finansavimo e, galimybėms. Ir jeigu pažiūrėtume į atskiras valstybės narės, tai pamatysime, kad finansavimo įsisavinimas uh, moterų yra e, daugiau mažiau toks pat kaip ir kitų ūkių savininkų. Ir literatūros informacija e, remiantis mokslinė literatūra, tai iš tikrųjų rodo, kad ta pusiausvėra yra pasiekta tose valstybėse narėse, kurios ėmėsi konkrečių priemonių tam pasiekti. Na ir tokią analizę galima pritaikyti tik toms priemonėms, kurios populiarios ir e, paplitusios. Na, dar vienas aspektas yra produktyvumas, ūkių produktyvumas. Ir čia matome didžiausią lyčių disbalansą, e, galvojant apie atstovavimo proporciją ir finansavimo įsisavinimą. Matome, kad moteris uh, E, tikrai daug rečiau ir daug mažiau gauna tokios pagalbos. Jei pažiūrėsime į kitas investicijas, pavyzdžiui, į e, ūkių įvairinimą arba turizmo paramą. Iš mokslinės literatūros galėtume spręsti, kad tai bus tos rytis, e, kur moteris tikrai E, pasinaudos finansavimo galimybėmis ir gaus nemažai lėšų, tai tiesa, bet vis dar moterų yra mažiau negu vyrų, e, kurie pasinaudoja. Galbūt e, ne visose valstybėse narėse mes neturime domenų iš visur, bet tose šalise, kur rodo, matome didesnį moterų lėšų įsisavinimą, vėlgi yra tos šalis, kur uh, anot mokslinės literatūros buvo imtasi konkrečių priemonių. Tai rodo, kad jeigu nacionaliniu lygmeniu kažkokia politika yra nuosekliai gyvendinama, tai galiausiai duoda konkrečių rezultatų, kalbant apie lėšų įsisavinimą iš kaimo finansavimo kaimo plėtros e, finansavimo programų. Kokios priežastys, kodėl moteris įsisavina mažiau lėšų? Tai susijęs su um, struktūrinė, struktūrinės pusiausvyros nebuvimu. Moteris uh, valdo mažesnius ūkius nei vyrai ar verslo įmonės. Taip pat e, moteris e, dirbančių žemės ūkija e, nėra tiek išsilavinusios ir neturi tiek kompetencijų, kiek vyrai. Ir taip pat yra amžiaus problema. Moteris ūkių savininkės yra paprastai vyresnės nei vyrai. Ir matome, kad tai yra vienas iš pagrindinių uh, priežasčių, kodėl matome tokius lėšų įsisavinimo rodiklius. Pati struktūra, struktūrinės priežastys lemia tai, kad moteris mažiau um, pasinaudoja finansavimu. Na ir jei pagalvosime, ką tai rodo. Tai rodo, kad žmonės, kurie pasinaudoja žemės ūkio skiriamų finansavimų, yra um, jaunesni um, ir yra didesnių ūkių savininkai. Ar galime sakyti, kad tai yra diskriminacija, tai kad moteris gauna mažiau finansavimo? Ir ar galime sakyti, kad politiniai sprendimai lemia tai, kad pirmenybė tarsi tokiu būdu e, tenka jaunesniems ūkių savininkams ir didesniems ūkiams, o ne moteriams ir moterų valdymo valdomiems ūkiams? Iš tikrųjų, konkrečių finansavimo mm, priemonių atveju yra aiškiai pasakyta, e, kad asmuo turi, būti, kvalif, turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir turi turėti atitinkamo dydžio ūkį. Jeigu moterims, moteris, moteris iš tikrųjų neturi tokios e, kvalifikacijos ar neturi verslo plano, tai jos automatiškai ir nebegali gauti tokio finansavimo. Na ir kalbant apie paskolas, apie galimybę gauti kreditą, vėlgi e, yra tam tikros sąlygos, kurių moteris dažnai neišpildo. Ir dar vienas svarbus elementas yra pasitikėjimas pasitikėjimas e, moterų kaip verslininkių, kaip ūkių vadovių. Daug schemų finansavimo yra pakankamai sudėtingos ir dėl to ir iš tikrųjų tos socialinė atskirti išgyvenančios grupės mažiau bus linkusios pasinaudoti finansavimo galimybėmis ir kartais uh, galima sakyti, kad taip atsitinka ir dėl to, e, koks yra valstybės institucijų požiūris į paraiškos teikėjus. Reikėtų galbūt e, specialiai skirti tam tikras priemonės, tenktis pasiekti tas grupės, kurios išgyvena socialinę atskirtį. Bet jeigu nėra tokio suvokimo, e, tai aišku, to ir nesimama. Mm, Taigi daugiau vyrų ir verslo įmonių, e, vyrai ir verslo įmonės valdančių žemės ūkius e, gauna daugiau ir pasinaudoja daugiau finansavimo galimybėmis nei moteris. Išvados ir rekomendacijos. Aš manau, iš principo ir tyrimo duomenys, ir mokslinė literatūra rodo, kad BŽUP neskatina lyčių lygybės negalime galbūt sakyti, kad yra kažkokia diskriminacija, tiesiog nėra pozityvių rezultatų. Ir būtų teisinga teikti, kad tie teigiami mano rasti pavyzdžiai e, mokslinėje literatūroje rodo, kad e, priemonės skirtos žemės ūkiui turi būti parengtos taip, kad skatintų lyčių lygybę. Ir daugiau šio požiūriu turėtų būti daroma. Taigi mano rekomendacijos yra susijusios su tuo. Yra Europos kaimo plėtros tinklas, kurio tikslas e, skatinti geresnį finansavimo e, panaudojimą siekiant ES ir regionų tikslų. Ir galbūt e, šis tinklas turėtų būti įtrauktas uh, dirbti aktyviau su lyčių klausimais, mm, jis galėtų galbūt skatinti švietimą, mokymus, informavimą ir tiesiog plėstų ir platintų tą mintį, kad pokyčiai įmanomi. Ir dar viena mintis, jeigu bus noras, bus politinė valia, tai galima bus iš tikrųjų pasiekti rezultatų, vadovaujantis taip pat ir komisijos rekomendacijomis, kurios yra teikiamas valdžios institucijoms, valstybėms narėms. Būtent reikėtų e, galvoti konkrečiai apie lyčių aspektus e, žemės ūkio politikoje ir reikėtų galvoti, kaip sustiprinti lyčių lygybę. Aš e, dirbau toje grupėje, kuri dirbo mm, su meta-analize įvairių programų įgyvendinimo. Ir e, iš tikrųjų nenustatėme, kad būtų e, kažkokiu pokyčiu kaimo plėtros programų įgyvendinime, kurie lemtų lyčių lygybę ir jos stiprinimą. Taigi tikrai e, turėtų būti daroma daugiau. Ačiū uždėmesi. Muito bem, temos ainda. Ačiū. Turime dar kelias minutės. Dabar žodis tiems, kurie turi klausimų. Pone Bethero pirmoji. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiems, ab, abiems kalbėtojams, abiems kalbėtojams, kurios pristatė skirtingas uh, nuomonės apie tai, kokia yra situacija vietoje. Tokios dienos kaip šiandien, šiandien vertė yra ta, kad mes daugiau pripažįstame tų moterų, kurios atlieka darbą ir skatina plėtrą vystimasi plačiaja prasme. Aš manau, kad ypač svarbu yra tai, kad kai patvirtiname 30 metų darbo atvarkę, darbo atvarkę iki 2030 metų, kalbant apie tvarų vystimąsi, kad iškart pradėjome kalbėti apie tai, ką čia galėtų nuveikti moterys, moterys ypač tos, kurios gyvena kaimuose, nes jos ypatingai užsima gamybą maisto perdirbimu Europos Sąjungoje. Ir taip pat, ką mes galėtumėme nuveikti siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Taip pat labai svarbu, kad mūsų politika būtų nuosekli ir tam reikia pirmiausia pasiekti užsibrieštų tikslų. Taigi čia turime nemažai padirbėti. Ir kai jūs kalbėjote apie tai, kaip yra skirstoma parama ir kokie taikomi kriterijai. Tai matome, kad moterys kaimuose kur kas labiau kenčia dėl neligybės. Man pasirodė ta mintis labai įdomi ir jeigu norime pasiekti emancipacijos, norime, kad kaimo moterys būtų emancipuotos, čia svarbiausia, kad būtų dalyjamasi nusavybę, kad būtų bendros nusavybės atvejų daugiau. Ir Ispanija pastarosius ketveris metus mes daug ties tuo dirbom, bet nieko realiai neįgyvendiname pagal naujus priimtus įstatymus. Taigi tiesiog moterys net nežino apie tai, nežino apie tokias galimybes. 300 tūkstančių potencialių kandidačių iš jų tik taip apie šimtą pasinaudojo tą schemą. Taigi komisija ir valstybės narės turėtų atsižvelgti į tokias rekomendacijas ir skatinti tokius, tokios bendros nuosavybės atvejus kai yra bendrai dalyjamasi tokia nuosavybė. Ir tokiu būdu mes galėtumėme galbūt sukurti geresnės galimybės moterims, skatinti verslumą, moterų verslumą. Ir būtent, kad būtų pripažįstamas moterų darbas, padedant su toktiniui tokiuose ūkiuose. pritariu tam, ką sakė kolegės, bet čia svarbus ne tik mūsų komitetas ir Agri Endi komitetai, nes mes visi kartu turime pabandyti lyčių integravimo aspektą paversti realybę. Ačiū. Mm. Ačiū, aš dirbu moterų reikalų komitete ir žemės ūkio komitete, taigi norėjau labai Jums padėkoti už šią pasirinktą temą ir aš su ja esu neblogai susipažinusi. Turėčiau Jums tokį klausimą. Pirmasis ramstis, kuriam tenka didžiausia dalis paramos, yra susijusi su žemės e, ūkio sunaudmenų plotais, kurie yra, kaip girdėjome, vis dar daugiausiai vyrų rankose, o pagal antrąjį ram, ramstį, nors dar čia lygybės nėra, tačiau um, pagal šį ramstį parama yra skiriama tik tai už papildomą veiklą, o pagal pirmąjį ramstį arba pirmame ramstyje už turimus e, hektarus. <clears throat> Taigi, čia antrame ramstyje mes turime kalbėti apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, turizmas, kuris e, dauguma kaimo vietovių yra praktiškai išskirtinai tik tai moterų rankose. Ar žinote, pavyzdžiui, kiek turizmui skirtos paramos yra skiriama kaimo vietovėms. Čia moteris, manau, kad turėtų papildomų galimybių vystyti kokią nors veiklą, pavyzdžiui, kokią nors parduotuvėlę atidarydami arba sudarydami galimybę turistams, pavyzdžiui, naminius gyvūnus paglostyti. Ačiū. Aš dabar norėčiau pakviesti gal komisijos atstovus pasisakyti. Laiko turime labai nedaug. Ar norite pasisakyti, ar, ar pabaigoje pasisakysite? Pabaigoje. Tai tada žodį vėl suteiksiu ekspertėms. Bet prieš tai ponė Petič dar nori pasisakyti, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti viešnioms, Pranič ir Dvaja. Kolegos, aš labai džiaugiuosi, kad po šio seminaro, kuris skirtas paminėti tarptautiniai kaimo moterų dienai, aš su malonumu padėk, norėčiau padėkoti kolegiams už pasisakymus ir taip pat kolegijai, kuri pradėjo šį seminarą. Aš tikiuosi, kad jums buvo įdomus šis seminaras, kaip ir man. Ir aš tikiuosi, kad visos surasime motivacijos skatinti moterų teisės kaimuose. Ir aš labai džiaugiuosi, kad buvo pritarta mano pasiūlymui surenkti šį seminarą. Aš pasiūliau surenkti šį seminarą, nes man labai rūpi gyvenimas kaimuose ir žinau, kad ten moterys uh, suvaidina svarbu vaidmenį, nes moterys kaimuose užsima maisto e, aprūpinimu ir saugoja tradicijas, kalbą ir kiekvienos tautos tapatybę. Taigi mes galime atvirai pasakyti, kad be kaimo moterų nebūtų vietos bendruomenių. Deja, kaimo moterų vaidmuo nors jis yra svarbus, bet nėra pripažįstamas ir vertinamas. Vertinamas dėl to, kad jos yra kuklios, kantrios ir atrodytų, kad jos labai lengvai be problemų taip ir dirba visą dieną. Ir tas darbas nėra pripažįstamas, bet čia tai reiškia, kad tai yra diskriminacija ir tai patvirtina duomenys. Kaimo moterys pusė maisto, pasaulio maisto pagamina ir 80 procentų tokio maisto pagaminama besistančiose valstybėse. Ir vis tiek, nepaisant to, septynios iš dešimties moterų badauja. Labai dažnai moterys e, negauna atlyginimo už savo darbą kaimuose, ponia Franė čia apie tai kalbėjo. Dauguma tokių moterų neturi socialinių garantijų, negauna pensijų ir kai jos pasensta, joms labai sudėtinga išgyventi, nes jų pensijos yra nedidelės arba iš vis jų negauna. Aš labai džiaugiuosi, kad šis komitetas patvirtino mano pakeitimą ir pakeitė valstybės narės numatyti bazinės pensijas, kurios nebūtų mažesnės nei skurto, skurdo riba. Žiniasklaida politikai paprastai nelabai domisi kaimo moterų situacija, jų darbas, jų indėlis nėra pripažįstamas, dėl to aš pasiūliau įsteigti Europinį apdovanojimą kaimo moterims. Tai susilaukė paramo šiame komitete ir aš tikiuosi, kad uh, galiausiai ir tolesnėje procedūroje tam bus pritarta. Norėčiau, kad kaimo moteris gautų daugiau teisių, galių ir turėtų praktinių galimybių. Tik tokiu būdu galėsime siekti pozityvių pokyčių. Mums reikia stiprių, tvarių kaimų, kur moterys vaidintų svarbu vaidmenį. Turime paremti tas moteris ir, ir vertinti jų darbą. Dėl to ir rengiame šį seminarą. Deja, jau labai vėlų ir um, būtų puiku, jeigu anksčiau būtumėme surengę šį seminarą. Žinau, kad ketvirtadienį po pietų daug mūsų išvažiuoja, bet tikiuosi, kad kolegos gaus visą tą informaciją. Mes norime atkreipti dėmesį į sunkiai dirbančias, dėmesingas moteris, kurios galbūt nėra labai išsilavinusios, bet e, jos turi daug išminties ir meilės. Ir norėčiau, kad mes, moterys Europos parlamente, pasakytumėme toms kaimo moterims, kad jas suprantame, palaikome ir remiame jų darbą. Ačiū. Dėkoju poniai Petir, o dabar norėčiau pakviesti ekspertes apibendrinti diskusijas per porą minučių, nes turime labai nedaug laiko. Taigi, pirmiausia, Pone Dvaja. Ačiū. Dėkoju už galimybę. Džiugu girdėti, kad yra daug paramos šiam klausimui, nes aš irgi suprantu, pripažįstu, kad nepripažįstamas yra pakankamai tas darbas, kurį atlieka to, tokios moterys. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog bus galima paskelbti mano dokumentą paskelbtus rezultatus ir aš Agri Euro netgi ketinu parengti tokį dokumentą, remiantis tą studiją. Galbūt tai paskatins platesnės diskusijas ir aš tikiuosi, kad visi, kurie yra susiję su Agri komitetu, aš dirbu ir atlieku tam tikrą darbą Agri komitete, tikiuosi, kad visi galėsime paskatinti tokias diskusijas. Dabar ponia Franič. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti. Ir tikrai net nelabai atsimenu, koks buvo ten užduotas klausimas. Bet bendrai pasakysiu, kad aš turiu parengusi tokią palyginamą lentelę ir ten lyginu duomenis. Ir kaip jūs sakėte, kad moterys aktyvesnės yra turizmo sektoriuje, svečių prieimimo sektoriuje. Pavyzdžiui, maisto apdorojimas, perdirbimas, žemės ūkis ten daugiau nei 50 procentų yra moterys. Jų dalyvavimas e, teikiančios paslaugas yra labai aktyvus ir tos programos, kurių mes tikimės, turi būti labai konkrečios, tikslingos visose sektoriuose, kur moteris pagal statistinius duomenis vaidina svarbiausią vaidmenį. Ir Aš e, nesilaikiau jokios oficialios pozicijos e, šioje analizėje, aš tiesiog patikiu pavyzdžių iš realaus gyvenimo ir tikrai Kroatijoje tokių pavyzdžių mes surasime daug. Ir aš norėjau tiesiog pasidalinti patirtimi iš tų projektų, kurie įgyvendinami Kroatijoje kaimuose. Pirmasis pavyzdys moteris, tarkim, buvo labai aktyvi kai mes e, minėjome tą kaimo moterų dieną. Ir dalyvavome tokia eitinėse ir to ūkininko, kurį aplankėme žmona, pasakė, aš auginu ir galvijus, auginu karves, jomis rūpinosi jas šeriu ir melžiu. Tačiau vyras turėjo vykti tą seminarą, kurį surengė savivaldybė. Ir vyras būtent priims sprendimus mūsų šeimoje. Tai aš manau, kad tai viską ir pasako. Dėkoju. Europos komisija dabar. Aš norėčiau dar pasakyti, kad manau, kad labai svarbu buvo šiandien surenkti tą seminarą ir aš dar norėčiau šį beitą paaiškinti. Lyčių lygybė nulėmė naujos politikos įgyvendinimą. Tai yra ir stebėsena, ir ataskaitos, ir vertinimas. Kitas dalykas – visos programos, kurios finansuojamos iš ES lėšų, turi tenkinti eksantę sąlygas. O kokios yra tai sąlygos? Tai reiškia, kad administraciniai gebėjimai turi būti, kad būtų gyvendinta politika ir įstatymai dėl lyčių lygybės. Kai yra gyvendinimos tos programos, būtini administraciniai gebėjimai. Ir taip pat turi būti įgalinamos atitinkamos institucijos skatinti lyčių lygybę. Kaimo plėtros fondo lėšos pagal naująją reformą. Čia lyčių lygybės principas turi virsti teminėmis poprogramėmis. Ir jų tikslas yra atsižvelgti į konkrečius moterų poreikius, ypatingai kaimo vietovėse. Ir tada kiekviena valstybė narė numato atrankos kriterijus ir taip pat renka naudos gavėjus. Bet čia prioritetas skiriamas moterims, čia arba valstybės narės, arba regionai, to užsima priklausomai nuo pačios programos. O po to yra ir komisijos stebėsenos sistema, pagal kurią rodikliai, rodiklių pagalba įmanoma įvertinti, kurios programos ko pasiekė. Ir tokios ataskaitos, pažangos ataskaitos įtraukiamos į naujas 2017 metų gyvenimo ataskaitas ir 19 metų gyvenimo ataskaitas. Tai bus pirmos tokios naujos reformos ataskaitos, o po to jau gausime informacijos ir matysime, ar situacija gerėja. Taigi, man tai buvo pagrindinis dalykas, o po to jūsų uh, klausimas. Aš peržiūrėjau turimą informaciją, bet tų duomenų, kurių prašėte, neturiu. Nežinau, gal galėsite su manimi susisiekti, aš jų paieškosiu, bet e, dėja tų konkrečių duomenų aš negaliu Jums pateikti. Ačiū. Kągi, dėkoju. Dėkoju viešnioms ir ekspertėms už jų atliktą darbą, už tai, kad jos atvyko. Jūsų darbas, aišku, tuo nesibaigė. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo seminare. Kitas posėdis įvyks lapkričio mėnesį. 12 dieną.